svarbiausios prielaidos tam, kad parengtume tikrai gerą reglamentą, tačiau e, žengėme tik tai pirmą žingsnį, mūsų ir laukia dar labai daug darbų kuriant energetikos sąjungą. Ačiū, pana premjerė, už jūsų parengtą pranešimą. Dėkuoju visiems diskusijos dalyviams. Diskusiją šio klausimu baigiame. Balsuosime dėl šio pranešimo šiandien.